Buenas tardes. Lo primero, disculparme por el retraso. Sveiki. Gerbiami kolegos, pirmiausia, noriu atsiprašyti už vėlavimą. Kaip žinia, Europos parlamente visada turime daug įsipareigojimų, nors vėluotė su nepratus, bet kartais dėja taip išeina. O dabar perėsime prie keitimus į nuomonėmis su ASEAN parlamentarais. Vertimas yra užtikrintas. Antrasis kanalas štai yra jūsų kolegos. Taigi aš jau sakiau, kad man tikrai labai malonu pasveikinti čia žmogaus teisių specialistų grupę. Tai yra Pietryčių Azijos valstybių asociacijos arba ASEAN parlamentarų organizacija. Jie jau lankosi čia nuo spalio 10 iki 12. Vakar buvo susitikimas su AFET komitetu ir buvo susitikę su Stavros Lamrinydis specialiuoju atstovų žmogaus teisėms. Kaip žinia, ši organizacija buvo sukurta e, saugumo tikslų siekiant Vietnamo karo metu, bet e, ASEN labiausiai veikia ekonomikos rytyje, sukūrė e, stiprią organizaciją, plėtodama ekonominius santykius. Ši organizacija apima daugelį šalių, įvairių šalių, gerbiamos kiekvienos šalies suverenitetas ir jos nepriklausomybė. Tai yra ta organizacija, kuri apima tokias šalis, kurios, kaip sakiau, labai smarkiai skiriasi. E, Asociacija sudaro Brunėjus, Kambodža, Indonezija, Laosas, Malazija, e, Birma, Filipinai, Singapūras, Tailandas ir Vietnamas. Dešimt šalių. E, taigi regioninių lygmenių ginamos žmogaus teisės labiausiai, nes susitelkiama prie vienos kurio šalies specifikos. Kaip žinia, mes jau turėjome progą susitikti e, su e, žmogaus teisų tarp vyriausybinės organizacijos e, delegacija. Šioje asociacijoje būtent ši grupė ir užsima žmogaus teisų klausimais. Ši parlamentin grupė buvo įkurta 13 metų birželio mėnesį. Čia mes kalbame apie tą iniciatyvą, kurios ėmėsi atskiri parlamentarai, kurie siekė imtis tam tikrų žingsnių kartu, ištvirtinti žmogaus teisėms ir demokratijai regione. Buvo siekiama pirmiausia užkirsti kelią diskriminacijai, ginti asmeninės ir politinės laisvės E, parlamento narių e, tarp yra tikrai labai pažangių žmonių ir jie turi didelę patirtį žmogaus teisų srityje. Savo aplankaluose turite įvairių e, parlamento narių gyvenimo aprašymus, o aš apsiribosiu tik keletų žodžių. Ponas Šalis Santiago yra iš Malazijos, jis ten vadovauja žmogaus teisų gynimo organizacijai, jo politinė jėga dabar dirba o, opozicijoje, jis taip pat ir palaiko ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis. Pone mūsų šuo yra iš Kambodžos, ji priklauso Samrensi partijai, žmogaus teisų pakomitė. Vokietija įlankėsi 2016 birželį. E, tos partijos atstovai, jie yra buvusi ministrė atsakinga už moterų reikalus. Ponas Kazit Piromaja yra iš Tailando, jis yra diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras. Jis priklauso nacionalinių reformų vadovavimo partijai, taip pat PDIP partija priklausanti nariai turime. Ši partija yra viena iš nevyriausybinių organizacijų ginančių moterų teisės įkūrėjų. Norėčiau suteikti jums žodį, pakviesiu visus kalbėti trumpai, nes jau aš pavėlavau ir tai reiškia, kad laiko turime mažiau dėl mano pavėlavimo. Jūs, aišku, už tai neatsakingi, bet ponė Santiago žodis pirmiausia jums 10 minučių, prašau. Rights, kolegos, kolegos iš ASEAN, žmogaus teisų parlamentarai, diplomatijos atstovai, Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkiai už malonius įžangos žodžius, kalbant apie žmogaus teisų ir demokratijos padėtį ASEAN valstybėse. Mūsų sąjunga sudaro patyrusios valstybės, kurios turi patirtį visame pasaulyje. ASEAN šiandien sudariusi įvairių priekybos susitarimų regioniniu ir pasauliniu lygmeniu. ASEAN yra svarbu, svarbi pasaulio e, žaidėja. Pone pirmininkė, pirmiausia, aš kalbėsiu apie priekybos susitarimus ir juose atspindimus žmogaus teisų aspektus. Taip pat kalbėsiu apie tarpvalstybinius klausimus ir kalbėsiu apie e, konkurencinės sąlygas e, bei žmogaus teisų klausimų poveikį teisinės valstybės principams. Turiu pasakyti, kad Europos Sąjunga šiuo metu įtraukusi ASEAN valstybės e, skatina pasirašyti dvi šalius susitarimus tarp ES ir Singapūro, Malazijos, Tailando ir kitų. Prieš keletą metų buvo pasirašinėjami susitarimai tarp ES ir ASEAN šalių, tačiau ši koncepcija sužlugo ir buvo pasirinktas kitas dvišalis požiūris, sudarant susitarimus. E, tiesa, turiu nuogastavimų šio klausimu. Aišku, reikia skatinti prekybą, tačiau Tai gali vykti tik užtikrinant tinkamą pagarbą žmogaus teisė ir demokratijos principams. Labai svarbu siekti žmonių gerovę, svarbu ginti intelektinės nusavybės teisės. Kodėl tai svarbu? E, todėl, kad laisvosios prekybos susitarimai yra labai ambicingi susitarimai, kuriuos apima 12 valstybių, 13 darybinių skyrių yra numatyta ir kai kurie darybiniai skyriai yra labai ginčytini. Kai kur nekreipiama dėmesio į žmogaus sveikatą, jo socialinę gerovę. Noriu pateikti vieną pavyzdį susijusi su intelektinės nusavybės teise ir vaistais taip pat su patentais. E, daugelis mūsų valstybių yra sudariusios trip susitarimus, e, yra įsipareigojusios 20 metų taikyti teisinę apsaugą kai kuriems medikamentams. Tačiau dabar e, prekybos partnerystės susitarimai leidžia tą 20 metų įsipareigojimą pratesti. Kitaip tariant, sergantis žmonės, turintis sveikatos problemų, neturės galimybės nusipirkti patentinių vaistų, kurie jiems išgelbėtų gyvybės. Aš manau, kad intelektinės nusavybės teisėmis yra užtikrinamas monopolis kai kurioms įmonėms. Moksliniai tyrimai parodė, kad didelės e, sumas investavusios e, farmacijos kompanijos gali atgauti savo investicijas per trejetą, pavyzdžiui, metų. Aišku, tai, kad intelektinė nuosavybė yra prisidengiama siekiant didesnio pelno ir užkertant bet kokią pagalbą sergantiems žmonių, žmonėms. Patentiniai vaistai leidžia žmonėms pasveikti, tačiau jie dabar yra tokie brangus, kad žmonės pasaulio mastu nebegali gauti šių vaistų. Jų teisė į vaistus nėra užtikrinama. Malazijoje, pavyzdžiui, Vienas iš keturių asmenų susirga vėžių iki 75 metų, viena iš 16 moterų susirga krūties vėžių ir aš net neįsivaizduoju, kaip šie žmonės galės sveikti, neturėdami galimybės nusipirkti patentinių vaistų, jei į e, šiems vaistams taikoma apsauga bus pratesta ilgiau nei 20 metų. Ir tai taikytina ne tik E, medikamentams, kalbant apie intelektinės nusavybės teisės. Kitas klausimas, kurio noriu pakalbėti, tai yra tarp valstybiniai aspektai susiję su migracija, nelegalia migracija, pabėgėlių priimimu ir taip toliau. Mūsų regione Tik dvi valstybės pasirašė pabėgėlių konvenciją, tai yra Kambodža ir Filipinai. Svarbu tai, kad kai kurie susitarimai yra įmanomi ir kai kurios valstybės jau gali pasirašyti šią konvenciją. Šiandien į mūsų regioną atvyksta pabėgėliai, jų daug, tačiau jiems neteikiama jokia apsauga. Nuvykus į ligoninę, jie turi mokėti labai didelius mokesčius. Tie mokesčiai prilyksta e, maksimalę sumą, kurią paprastai moka Malazijos gyventojai. O pabėgėliams trūksta pinigų ir kitiems dalykams, todėl aš manau, kad svarbu spręsti ir šį klausimą. Dar vienas klausimas yra migracijos klausimas. Uh, Malazija dirba maždaug 4 milijonai imigruojančių darbuotojų, Singapūrė apie 2 milijonai, o kitos valstybės taip pat yra svarbios kaip kilmės valstybės, iš kurių išvyksta e, darbuotojai arba kaip tikslo valstybės, į kurias atvyksta e, yra skatinama pasirašyti migruojančių darbuotojų deklaracija, tačiau ji vis dar nepasirašyta. Ir aš manau, kad šis klausimas yra labai svarbus, kuris turi būti sprendžiamas. Ir pagaliau priekyba žmonėmis. Azijan valstybės siekia pasirašyti susitarimus ir jie pasirašyti, tačiau mano supratimu daug kalbama, mažai daroma. Didžioji problema ta, kad uh, ruindai iš Mianmaro patenka į labai prastą padėtį, daug jų miršta. Smurtas prieš ruinas vėl e, stebimas ir stebime ir prekybos žmonėmis atvejus. Aš tarsi esu žmogus be tėvynės e, ir ieškau tokių valstybių, kuriuose galėčiau prisiglausti, ar tai būtų Malazija, ar Tailandas, ar kiti. Ir tiesiog uh, iš Mienmaro, kartais vykstama į Tailandą, tada į Malaziją. Prekiautojai žmonėmis e, turi tam tikras prekybos schemas, jie bendarbiauja su net vyriausybinėmis organizacijomis. Iš tikrųjų, mūsų Įmonės bendradarbiauja su prekiautojai žmonėmis ir tai nėra naujiena, net pas mus ši informacija yra laisvai prieinama. Mm, kai kuriuose Malazijos laikraščiuose yra e, skelbiama, kad 80 procentų visų pareigūnų yra įtraukti į prekybos žmonėmis tinklą, yra prekiaujama moterimis, vaikais iš Malazijos į kitas valstybės. Pavyzdžiui, 23 metų moteris išgyveno Bokagaramą. O Malazijoje ji buvo parduota ir dabar yra sekso vergė. Tokie atvejai kartojasi ir ši problema tikrai turi būti sprendžiama, juo labiau, kad e, prekybos žmonėmis e, srityje teka didelės pinigų sumos ir turėtume siekti nulinės tolerancijos. Ir pagaliau dar vienas e, klausimas, tai yra religinis ekstremizmas. Ekstremizmo išaiškos yra pačios įvairiausios, tačiau mes pirmiausia kalbame apie islamo fundamentalizmą. E, Pietų Azijoje ir esama ir budizmo fundamentalistų, kurie yra labai smurtaujantis. Jie eksportuoja ruindas į Mienmarą. Mabata grupuotė yra reakcinė budistų grupuotė, ji kartu kartu su kai kuriais konservatyvių pažiūrų žmonėmis Tailande, e, skatina nesantaiką ir tai nėra gerai nei regionui, nei religiniam solidarumui. Ir Pagaliau dar vienas dalykas - islamo fundamentalistų taip pat yra, tačiau svarbu tai, kad mūsų vyriausybė naudojasi ekstremizmo šmėklas siekdamos kriminalizuoti teisėkros nebuvimą, teisingumo nebuvimą. Ir tai yra didelis e, žodžio laisvės pažeidimas. Ir pagaliau pirmininkė dar keletas žodžių apie regiono superjėgas. Turime JAV, turime Kiniją iš kitos pusės ir turime Europos Sąjungą. Aš manau, kad e, pastaraisiais dviem metais viskas taip susiklosti, kad ta super jėga gali tiesiog pirkti demokratiją, gali pirkti žmogaus teisės siekdama įgyvendinti savo užsienio reikalų politiką arba siekdama ekonominių interesų. Mes turime tas supervalstybės, e, kurios vadovauja e, bankams, e, kurios teikia e, karinę pagalbą ir jos tokiu būdu perka demokratiją. Tos supervalstybės yra labai kūrybingos, jos užmesga ryšius su individualiais politikais. Ir tai vyksta E, visame ASEAN regione. Šios supervalstybės kišasi į mūsų vidaus reikalus. Mes nebegalime kalbėti apie ASEAN valstybės, e, kuriuose klesti neutralumas ir taika. Neutralumas iš ties yra tas komponentas, kurio ASEAN diplomatijoje nėra. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Ir baigdamas, apibendrindamas noriu pasakyti, kad ateities e, perspektyvos ASEAN regione susijusios su grėsmėmis žmogaus teisų klausimai yra keliami Europos parlamente, kai kuriuose ES institucijose. Ir aš manau, kad tai turėtų būti ne tik ASEAN interesas, tačiau ir visos ES. Ačiū. Ačiū. Ponui Santiago. Jūs apžvelgėte labai išsamei susikloščiusią padėtį ir tai mums leis geriau suprasti, kas vyksta tos, tose zonose, tose regionuose, kuriuos jūs paminėjote. O dabar norėčiau perduoti žodį kolegoms Galbūt. E, Atviras klausimų ir kitiems sirgacijos arims, ponė Lohubiler. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežinau, ar teisingai supratau. Ar mes galėsim išklausyti ir kitus savo svečius? Ar dabar teikiame klausimus tik pirmam kalbėtojui? Ne, ne, sako pirmininkė, jūs galite klausti visų, bet kitiems taip pat ar suteiksime žodį. Net e, jeigu dar jie ir nepasisakė dar, galima klausti ir kitų. Ponas Santiago pateikė bendrą požiūrį, o jūs galite klausti bet kurio iš mūsų svečių. Dėkoju, sako ponė Lokviler. Ačiū už jūsų pareiškimą, ačiū už tai, kad atstovaujate parlamentarų delegaciją, jūs esate puikus pašnekovai mums čia Europos parlamente. Mačiau, kad buvo pasirašytas bendras laiškas, kurį pateikėte jūs dėl sąžinės kalinių paleidimo visose ASEAN šalyse. Tai yra iš tikrųjų labai sveikintina iniciatyva ir manau, kad tie parlamento nariai, kurie dar to nepadarė, skubiai turėtų padėti ištaisyti ir pasirašyti. Pone Santiago, jūs sakėte, kad jums nepavyko ASEAN pasirašyti deklaracijos dėl migrantų šeimų apsaugos. Galbūt galėtumėt pateikti daugiau informacijos apie tai. Mes, ES nariai, mes irgi ne visi esame pasirašę Junktinių tautų konvenciją dėl migrantų ir jų šeimų teisių. Mes vėluojame tą padaryti mažiausiai 15 metų. Norėčiau paklausti, kokia yra jūsų patirtis. Kai dėl prekybos žmonėmis jūs dabar peržiūrite visą kovos su prekyba žmonėmis politiką. Ir mes, jeigu jums tai būtų įdomu, iki vasaros dar priimsime pranešimą dėl to, ką ES galėtų patobulinti ar daugiau nuveikti siekdama užkirsti kelią prekybai žmonėmis. Tiesą sakant, mes sakėm, sakome, kad labai svarbu dėmesį reikia skirti uh, E, pinigams, kurie naudojami finansuoti šiai veiklai ir kurie uždirbami iš tos nelegalios veiklos. Savo rezoliucijose e, jūs kalbate apie dalykus, kurie jums aktualūs, regisi, kad visam regione kila klausimas dėl mirties bausmės. Mes štai neseniai dėl Filipinų prieimėjome rezoliuciją. Būtų įdomu išgirsti iš jūsų Kaip jūsų tinklas sprendžia tos e, mirties bausmės klausimą? Ar esate pasirengę siūlyti mirties bausmės panaikinimą? Paskui žemės nusavybės klausimai. Tų klausimų tiek daug, žemgrobystės atveju tiek daug, vien jau Kambodžioje, Kambodžioje mes esame prieimę rezoliuciją šiuo klausimu. Mes e, išklausėme nevyriausybinio organizacijų atstovų nuo 2003 metų e, kenčia žmonės nuo to, kad iš jų atimamos žemės. 400 tūkstančių žmonių patyrė tokią problemą. Trūksta kai kuriuose ASEAN valstybėse teisės viršenybės principo taikymo. Iš čia didžiausios problemos. Prieš tris savaitės mes kalbėjome apie E, tai, kad žmogaus teisų gynėjų organizacijoms tampa dirbti vis sunkiau. E, Europos parlamente mes matėme parodą apie Tailandą, apie žudomų žmogaus teisų aktyvistus. E, Ten kyla daugybė problemų susijusių su žemės nusavybės teisėmis. Ten buvo minimos taip pat ir didžiosios įmonės. Kaip jūs sprendžiate tos klausimus ir pasitelkėte jums spręsti pilietinę visuomenę? E, būtų įdomu, kad apie tai pasisakytų Tailando ir Indonezijos atstovai. Taip pat dėkoju. Ačiū, ponė Lohubylė, sako pirmininkė. Ponas Betinį regis norėjau pasisakyti. Prašau. Labai trumpai, kolega. Dėkoju. Ačiū mūsų svečiams, kad surado laiko atvykti Europos parlamentą. Pradžioje kalbėjome apie daugelį blemų, buvo paminėta tai, kad, anas, kad, šit, kad ASEAN valstybėse yra grėsmė grįžti atgal prie to, kas egzistavo anksčiau. Jūs esate iš pietryčių Azijos ir norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie demokratijos procesą Mienmare? Tai yra valstybės ar visam regionui. Kaip Jūs vertinate Tailando naująją konstituciją? Jūs žinote, kad tai, tie, tai klausimai kyla kartu su eilė kitų. Bent iš išorės žiūrint dabar atrodo, kad šioje srityje atsiranda daugiau ramybės. Kaip vertinate naująjį Filipinų prezidentą? Nes mes girdime visokių liudijimų. Iš jų, darant išvadas, mums kyla susirūpinimas. Ar galėtumėte smulkiau papasakoti apie situaciją ten. Ar gali būti, kaip manote, jūsų šalyje demokratija kyla grėsmė? Dėkoju, sako pirmininkė, daugiau kalbėti kolegos nebeprašo šiuo metu, tad norėčiau ir aš užduoti du klausimus mūsų aplankiusiems parlamento nariams. Pone Piromėjus, esate iš Tailando kokią perspektyvą jūs matote, kokios konkrečios naudos galime laukti iš santykių pagerėjimo su Europos Sąjunga. Jūs matėte su ponia Mogerinį vyriausiai galiojime. Pone Berens, kokia jūsų patirtis ir koks Dabartinis požiūris į, žm į žmogaus teisės, į moterų teisės. Pone Santiago, kokios yra pasiekmes intelektinės nusavybės taisyklių susijusių su galimybė apsirūpinti vaistais? Be abejo, monopolistų teisės yra didžiulė problema. Ką mes galėtume padaryti jūsų manimu? kad galėtume užtikrinti galimybę vyrams ir moterims apsirūpinti vaistais. Bet ir čia vienodų sąlygų dar nėra visiems vyrams ir moterims. O ką galėtume padaryti, kad generiniai vaistai būtų laisvai prieinami abiejų lyčių atstovams? Ką galime padaryti, kad skaidrumas didėtų? Vyriausybės irgi investuoja į mokslo tyrimus. Ar jums pavyksta pasinaudoti tuo? Kiekvienam po dvi minutės atsakymų. Ir ačiū, kad turiu taip riboti jūsų pasisakymo laiką. Atleiskite man už tai. Ar pradėsime nuo pono Santiago? Ne. Ponas Sošuo, prašau. Madam. <laughs> Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau žemės grobsimo problemą aptarti. Kambodžoje ir ne tik Kambodžoje, visame Sijanos regione. Tai yra labai aktuali problema. Žemės grobstimas yra susijęs su vystimusi. Kambodžoje per ekonominės žemės koncesijas tai yra daroma. Tai yra būdas iš mažių, iš smulkių žemdirbių atimti žemę ir tą žemę e, perduoti stambiausiams kompanijoms, didžiosiams kompanijoms. E, labai baisi situacija, nes dabar tos didelės bendrovės, pavyzdžiui, gamina, kad ir cukrų, kuris paskui yra parduodamas e, Europos Sąjungoje yra taikoma programa viskas išskyrus ginklus. Ir mes e, glaudžiai dirbame su europiečiais ir bandome e, atkurti teisingumą ir gražinti, e, tiksliau atkurti teisingumą dėl, sus, dėl grobstimo. Šimtai tūkstančių, gal net milijonai ūkininkų teisių yra e, pažeidžiama dėl prekybos susitarimų praktiškai. Ir labai trumpai dar norėčiau paminėti Birmos e, klausimą. Kaip e, kaip Birmoje, kaip ir Kambodžoje bei kitose ASEAN šalise žmonės yra ištroškę žem, žmogaus teisų, demokratijos, teisingumo, jie to laukia. Taigi mes dabar esame čia tam, kad paprašytume ES palaikyti mūsų šalise demokratinės jėgas. Kambodžos parlamento narių vardu norėčiau padėkoti Europos parlamentui už labai stiprią patvirtintą rezoliuciją dėl Kambodžos. Ir pagaliau yra imamasi veiksmų. Mes pageidavome, kad būtų sankcijos čia numatytos, pavyzdžiui, vizos, viz, vizos neišduodamos, vizomis tos sankcijos galėtų būti e, numatomos ir taip. E, Kambodžos ministrui pirmininkui ir kitiems e, regiono diktatoriams būtų aiškus signalas pasiūstas, jog jie negali atsiųsti ES. Aš manau, kad ES šalis turi kalbėti vienu balsu čia ir vieningai tą pačią žinią siūsti visiems regiono lyderiams. Pirmininkė, dėkoju. Dabar ponas Piromė. Dėkoju, pirmininkė. Aš balsavau prieš konstituciją. ir prieš referendumo klausimą dėl specialiosios senato institucijos. Ir aš tai pasakiau viešai. Spaudai taipogi ir nacionalinėje reformų vadovavimo asamblėjoje. Ir teisme taip pat tą patį sakiau. Tačiau manęs negazdina tai, kas vyksta ir aš vis dar tikiu konstituciją ir demokratiją. Dabar kariškiai viešpatauja, vyrauja aukštesniuosiuose parlamento rūmose ir štai dabar 20 metų yra sudaryta naujoji reformų strategija. Kariškiai tai padarė. Manau, kad e, žmonės regione, ASEAN, ASEAN organizacijos šaly, šalyse vis dar tikisi E, demokratijos. Mes turime kovoti už tai. Galbūt e, mes negalime kovoti vieni. Be jokios abejonės ES negali priversti e, Kambožos vyriausybės e, pakeisti savo pozicijos bet jūs galbūt galėtumėte mums padėti užtikrinant pilietinį, politinį švietimą. Galbūt galėtumėte savo pavyzdį parodyti. E, rytų Vokietijos ir buvusios Sovietų sąjungos šalių, kurios dabar tapo Europos sąjungos narimis, pavyzdžiui, parodyti, ką galima padaryti. Galbūt galime, galite dalintis gerąją patirtimi ir taip skatinti demokratiją ASEAN šalise, net ir Laose ir Vietname, taipogi reikėtų tai daryti. Tai čia būtų pirmas dalykas. Na ir antras dalykas. Koks būtų Tailando ir ES pobūdis ateityje? Aš norėčiau čia atskirti du dalykus, tai yra ryšius su kariškių vyriausybė ir tauta žmonėmis. Štai pavyzdžiui, dėrybos dėl um, laisvus, laisvos priekybos susitarimo buvo sudary, sustabdytos dėl karinio perversmo. techninės dėrybos techninių lygių turėtų tęstis, bet e, pasirašymas laisvos prekybos susitarimo turi padarytas būti su laisva tautos išrinkta vyriausybė, o ne kariškiais. Galbūt palaukti tada reikėtų galbūt trejus, penkerius metus, kol bus išrinkta e, tautos ta vyriausybė. Pirmininkė ragina kalbėtoje pabaigti savo pasisakymą. Poniai Baras dabar žodis. Dėkoju. Demokratija labai svarbi Indonezijoje yra. Porą klausimų turėčiau. Tiksliau atsakysiu į tuos du klausimus. Į ponios Lokbiller klausimą dėl žemės grobstimo Indonezijoje. Pagal tartautinį investicijų susitarimą Indonezijos vyriausybė pabaigė aštuoniolika skyrių Didžioji dalis nuostatų to tarptautinio priekyb... susitarimo investicijų yra pasenusios. Na ir tarptautinėme investicijų susitarime problematiškas yra investuotojų ir vyriausybės ginčių sprendimas. Na ir dar tos nuostatos potencialiai gali būti viršesnės Indonezijos teisės aktų nuostatoms. Tai toks yra tas investicijų susitarimas. Mes labai atsargiai ir įtariai vertiname tokius susitarimus. Ypatingai kailą kultūra siejama su teisė į žemę. Na ir dar yra nauja programa dėl e, žemės reformos ir žemės paskirstimo ūkininkams bei e, čia buvėms. Tai yra maisto saugumo programa, tai yra labai naudinga programa mums. Daug žemės plotų Indonezijoje yra supirkta, išgrobsita e, didžių investuotojų. Na ir dabar, kas dėl lyčių lygybės mes dabar esame numetę įstatymą, pagal kurį e, politikoje, ekonomikoje, kultūrinėje srityje būtų daugiau teisių ir galimybių pasireikšti moteriams numatyta. Turime stiprų įstatymą labai patvirtinę moterų naudai. Štai pavyzdžiui, dėl smurto prieš moteris, na ir šiuo metu kaip tik nagrinėjame įstatymo projektą dėl seksualinio smurto prieš moteris. Pirmininkė, dėkoju. Aš esu tikra, kad visi jūs labai dėmiai klausosi ir jūsų informacija pasižymėjo. Dabar žodis ponui Santiago. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau atsakyti jūsų klausimus ir dar keletą e, paminėti aspektų paminėtų. Pirmiausia, dėl jūsų minėtos prieigos prie vaistų. Akademinėme pasaulyje. Taipogi, tarp pacientų yra daug lūkesčių dedama. Ir manoma, kad sveikata neturi patekti į priekybos susitarimus. Pasižiūrėkime Johnson Johnson pavyzdį. 8,2 milijardo e, dolerių e, jie išleido 14 metais, tačiau pardavimams ir rinkodarai 17 milijardų e, yra išleidžiama. Taigi moksliniams tyrimams e, tik tai 8 milijardai, o pelnas 13,2 milijardai eurų. Taigi matome, kad e, moksliniai tyrimai nėra prioritetas ir praktiškai naudojamasi pacientais, jų mirtimis. 22 milijardai eurų E, už 22 milijardus e, yra parduodama vaistų. Taip, aš suprantu, kad jiems reikia, kad investicijos atsipirktų, tačiau pelnas yra didžiulis. Ponas Betini kalbėjo apie tą mažėjančią erdvę. Taip, be jokios abejonės, mūsų regione vyruoja baime, mes esame išsigandę ir beveik visos regiono šalis kriminalizuoja demokratinius protestus. Štai pavyzdžiui, Malazijoje vienas iš opozicijos lyderių bus pasodintas į kalėjimą. Tiksliau, trečdalis opozicijos būtų kalėjime, jeigu e, vyriausybė pritaikytų įstatymus. Taigi daug kas kalba apie demokratiją, apie klestinčią demokratiją, tačiau įstatymai yra tokie, kad jie numato visas galimybės e, tą demokratiją užgneušti ir klestėti korupcijai. Na ir paskutinis klausimas, ponia Lokbiler jį uždavė. Jūs e, daug klausimų kėlėte, aš tik tai vieną norėčiau e, paminėti. Azianos migracijos deklaracija. Kodėlgi tai taip ilgai užtruko? Malazijoje aš žinau, kokia situacija su migracija. Mirčių skaičius labai didelis yra, labai daug žūva migrantų, e, darbuotojų, darbininkų Malazijoje. Ir tai yra. Tie skaičiai tokie didžiuliai, tai yra nepriimtina ir praktiškai apie tai nieks nekalba, todėl kad tie imigrantai yra nelegalus. Malazijoje maždaug 2-3 milijonai darbuotojų migrantų yra be dokumentų, nelegalai. Čia yra didžiausia problema. Tačiau kaip dabar, kodėl dabar e, tie nelegalai gali likti Malazijoje, ogi dėl korupcijos vyriausybė užmerkė prieš tai akis. Taigi mes gyvename labai temtais, temtos demokratijos laikais, jeigu galima tai pasakyti. Pirmininkė, dėkoju visiems dalyviams šios diskusijos. Tikrai labai įdomus pasisakymai, labai įdomu buvo jūsų visų išklausyti ir taip pat jūsų pasiūlymų. Aš manau, kad dar ilgas mūsų visų kelias laukia, taigi jūsų pasakymai buvo labai konkretus. Aš dar kartą labai atsiprašau, kad neskiriau jums daug laiko. Paprastai mes tokiu ritmu dirbame. Tiesiog noriu pasakyti, kad nepaisant to, kad buvo labai trumpi jūsų pasisakymai ir dalyvavimas, mes tikrai visapusiškai e, pasinaudosime tuo, ką sakėte. Dabar kitas, kita posėdžio dalis bus uždara e, ir tie, kurie neturėtų čia dalyvauti, norėčiau paprašyti jų išeiti iš salės.